Okay, that's quite useful. So um, I've just been told that from today onwards. Mane informavo, kad e, nuo šiandien balsavimo sąrašai bus iškeliami į mūsų internetinį puslapį, tuo pat metu jie bus elektroniškai išsintinėjami ir nariams, kad galima būtų pasitikrinti, ar iš tikrųjų vietoje yra pateiktas vienas ar kitas pakeitimas. Taigi tai suteiks galimybę pasižiūrėti, ar visi tie pakeitimai svarstami tinkama tvarka. Ir tokiu būdu, aišku, padidės ir skaidrumas. Labas rytas. Šį rytą iškart pradėsime nuo nuomonės, kurią rengiame Tarptautinės prekybos komitetui ir ta nuomonė skirta es prekybos ir investicijų politikos išoriniam poveikiui viešo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse. Suteiksiu žodį pranešėjai. Dėkuoju, pirmininkė, aš nuomonės neskaitysiu, tik tai e, glaustai paaiškinsiu jums šios nuomonės atsiradimo kontekstą. Privačių ir visuomeninių partnerysčių taisyklės yra e, priekybos komiteto kompetencija ir e, iš pat pradžių e, buvo bandoma tokias kompetencijas iš mūsų komiteto perimti ir pirmininkės dėka mums pavyko apginti E, tas kompetencijas ir todėl dabar jau pranešimas susitelkė ties e, viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse. Todėl mes e, ketiname pažvelgti į šį reikalą iš Europos įmonių, kurios dalyvauja tokiuose iniciatyvose perspektyvos tokios e, iniciatyvos e, yra pravarčios mūsų įmonėms, e, leidžia pasisemti patirties, tuo pat metu prisideda prie tokių įmonių plėtros visame pasaulyje. ES e, įmonės turi dalyvauti tokiuose iniciatyvose ir mes turime užtikrinti, kad jie tai darytų pagal teisingas ir subalansuotas taisyklės. Aš manau, kad ši trumpa nuomonė kaip tik e, aptarė visas šias mintis ir kad mūsų komitetas gali tokiai nuomonėje pritarti. Dėkui. Um, the shadow from the E, Darius Rozatė, PP šešėlis panešėjas, dar kol kas jo nėra salėje. Marija Grapinė socialistų, kol kas jas nėra. Maklarkien EKR taip pat šešėlinė panešėja dar netvyko į posėdį. E, Denis, e, vienintelis esate jūs šešėlinis panešėjas, FDD taip pat atstovo nėra. Aš e, ponios Maknarkin vardu pasisakysiu, jie atsiprašo, kad negaliu atvykti. E, mes sveikiname nuomonę dėl šio pranešimo. E, šį pranešimą rinkė Janas Zahradil, mūsų kolega iš Echar. Mes pritarėme mūsų nuomonės referentai Ditai Harantsovai, viešosios privačios partnerystės prisideda prie ekonomikos saugimo, labai svarbu tai ir bendraujant su trečiosiomis šalimis, tai užtikrina produktivumą, darbo vietų kūrimą, technologinės inovacijas. Labai e, gerai, kad nuomonė, e, nuomonė kalbama apie ES bendrovės ir patekimą į kitas rinkas. E, atsiranda naujos galimybės privačioms viešoms partnerystėms veikti užsienyje, bet yra ir iššūkių. Reikia, kad būtų laikomasi geros valdysenos taisyklių ir kad visos procedūros būtų skaidrios. Reikia kovoti su korupcija ir užtikrinti, mm, kad ilgalaikėje trumpalaikėje, trumpalaikėje perspektyvoje projektų kaštai pernelyg neišauks. Mes e, E, mielai bendradarbiausime su pranešėje, rengiant toliau šią nuomonę, šiaip mūsų nuomonė apskritai dėl jos yra pozityvi. Mr. Nielsen. Ponas Nielsen. Dėkuoju. Kalbėsiu švediškai, nes e, yra tokia galimybė. Aš taip pat manau, kad tai labai svarbi tema. Svarbu, kad mes kaip vidaus rinkos komitetas nagrinėtume privačios ir viešosios partnerystės klausimą. Aš norėčiau taip pat e, pabrėžti, jog kalbu kaip socialinės ekonomikos intergrupės pirmininkas. Manau, kad mes turime būti matomi tarptautinėje arenoje. Turime stiprinti socialinės ekonomikos aspektą turiu omenyje asociacijas, kooperatyvus, jaunimo organizacijas, įvairius fondus. Tad e, galime sakyti, jog yra įvairių įmonių valdymo būdų ir formų. Kooperatyvai vaidina vis svarbesnį vaidmenį visame pasaulyje. Ir manau, kad turime minėti tuos dalykus ir minėti be kitako kooperatyvų sektorių, todėl kad tai yra sektorius, kuris įgyja vis daugiau svarbos tarptautinių mastų, ypač neturtingose valstybėse, kadangi ten yra bijoma, jog įmonės bus absorbuojamas didelių tarptautinių e, konglomeratų. Todėl kooperatyvų forma tampa vis populiaresnė, todėl e, jūsų nuomonės projekte reikėtų šį aspektą paminėti. do you want to take the floor, Adam? Adamai, nori pasakyti? Adam Shensfield. Dėkoju. Aš atstovauju ponų Razatį šiandieną. E, Deja, jisai negalėjo atvykti į posėdį, kadangi šiuo metu turi dalyvauti kito komiteto darbe. Tačiau mes abu esame tvirtai įsitikinę, kad e, valstybinių ir privačių iniciatyvų klausimas yra nepaprastai svarbus ir džiaugiamės, kad šis klausimas yra sprendžiamas. Ir kad apie tai kalbama rengiamoje nuomonėje. Ponas Rozati norėtų, kad nuomonėje būtų akcentuojama, jog e, privačios viešosios partnerystės yra nepaprastai svarbios. Ir e, jos labai svarbios e, pirmiausia vidaus rinkai tačiau reikia nepamiršti ir jų svarbos išorės rinkose. Europos Sąjunga e, bendrauja su vairiomis šalimis ir e, ten tokių partnerysčių veikla labai svarbi. E, sutartys pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės trunka ilgai, jos užtikrina tam tikrą stabilumą. Todėl ES turi užtikrinti, kad santykiuose su trečiosiomis šalimis tokios sutartys ir iš tikrųjų prisidėtų prie stabilumo. Taip pat reikia pabrėžti, kad kalbame apie tokias partnerystės ne tik kalbėdami apie trečiasią šalis, bet ir apie vidaus rinką. Kadangi mm, kol kas mes neturime bendro požiūrio į privačiojo ir viešojo sektoriaus partnerystės. Kai kuriuose šalyse yra teisės aktai, dėl jų kai kuriuose nėra ir požiūris yra labai skirtingas. E, mano nuomonė ateityje reikės spręsti privačių viešų partnerysčių klausimą vidaus rinkos kontekste, nes tai naudinga ekonomikos plėtrai Europos Sąjungoje. Ponas Rozati sako, kad kai bus parengta nuomonė, jis dar pateiks savo pakeitimų. Ačiū. Ponios grapinė vis dar nėra. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Hoyer, e, įmonių valdymo ir socialinės atsakomybės generalinio direktorato augimo atstovas Atsiprašom, ponas Jesen, intelektinės nusavybės ir viešųjų pirkimų skiriaus vadovas, prekybos generalinio direktoratas, tai kur kas uh, svarbesnis gal asmo iš komisijos. Like... Dėkui, ponė Birminkė. Tiesiog norėtume padėkoti pranešėjai už e, pasiūlymus dėl rezoliucijos. E, labai svarbu, kad e, partnerystės galėtų būti tinkamas būdas siekiant e, ekonomikos augimą, antra vertas užtikrinant e, Europos įmonių patirtį šioje srityje. Tai svarbi pusiausvyrą. Mes turime užtikrinti taip pat, kad diskriminacinės praktikos atvejai kai kuriuose šalyse būtų išspręsti, ypač kuomet kalbama apie prekybos susitarimus. Taigi sveikiname siūlomą tekstą ir lauksime tolesnio darbo su parlamentu dėl šios rezoliucijos. Dėkui. Dita Shazov, would you like to sum up? Thank you very much. Gal pranešėja norėtų apibendrinti? Na, aš neapibendrinsiu, tik tai padėkosiu visiems tiems, kurie pareiškė savo nuomonės, su dauguma iš jų galiu sutikti, lauksiu jūsų pakeitimų raštu, kad mūsų nuomonė būtų dar stipresnė. Pirmikė, dėkoju. Dabar iki balsavimo padarysime trumpą pertraukėlę. Dėkui. Everybody, we're having a little discussion here on whether or not we Mes e, kalbame, ar galime e, supaprastinti dar labiau balsavimo procesą ar ne. E, tikrai ilgi balsavimo sąrašai dėl tam tikrų dalykų. Pirmasis yra Senelovos Pranešimas pagalbos iškvietos sistema įkol yra rekomendacija patvirtinti projektą nuomonės. Antras svarstymas. Devyniolika žmonių dar nebalsavo. Balsavimas baigtas. 26 už priimta. Sveikinu nuomonės referentę. Toliau balsuojame dėl nuomonės e, projekto, kurį parengė Antonio Lopezis Turės White, e, linų kelio įrenginiai. Jeigu turėsime klausimų, tai pranešėjas yra salėje. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta, 152 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22, 23, 24, 25 kartu kas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 už, prieš, susilaikė e, priimta. 153 e, už prieš atmestas, 27 už prieš priimtas, 154 už prieš susilaikė atmestas. 28 pakeitimas už prieš susilaikė priimta, 29 už prieš susilaikė priimta, 30 užbraukimas už prieš susilaikę priimta. 31, 32, 33 kartu, kas už prieš susilaikę priimta. 155 už prieš susilaikę atmestas. 156 už prieš susilaikę priimtas. 34 atkrenta 35, 66, 67 kartų už prieš susilaikė priimtas, 157 už prieš susilaikė priimtas, 68 už prieš atkrenta, 39 už prieš susilaikė priimtas, 158 už prieš susilaikė atmestas, 40 už prieš susilaikė priimtas, 159 už prieš susilaikė patikrinti. 159. Atmestas. 41. Už prieš susilaikė priimtas. 42. Už prieš susilaikė priimta. 43. Už prieš susilaikė priimta. 160 už prieš susilaikė priimta, 161 už prieš susilaikė priimta, atsiprašau, atmesta. 44-asis, 44-asis pirmininkė pasteiso, už prieš susilaikė priimtas, 162-asis, už prieš susilaikė atmesta, 45-asis, už prieš susilaikė priimtas, 163-asis, už prieš susilaikė atmestas, 164-asis E, e, už prieš susilaikė atmestas 46 už prieš susilaikė priimtas 47 už prieš susilaikė priimtas 165 už prieš susilaikė atmestas 48 už prieš susilaikė priimtas 49 už prieš susilaikė priimtas 166 už prieš susilaikė priimtas, 50 už prieš susilaikė priimtas, 167 už prieš pasitikrinsime. 167, sako pirmininkė. E, atkrenta 51 už prieš susilaikė priimtas. 168 už prieš susilaikė priimtas, 169 už prieš susilaikė atkrenta, ta pačia dauguma 52 už prieš susilaikė priimtas, 170 už prieš susilaikė atkrenta, ta pačia dauguma 53 už prieš susilaikė priimta, 121 už prieš susilaikė, atmestas 54 už, prieš susilaikė, priimtas 55 už, prieš susilaikė, priimta 56 ir 57 kartu, kas už, prieš susilaikė, priimta 58 už, prieš susilaikė, priimta 122 už, prieš susilaikė, atkrenta. 59. Už, prieš, susilaikė, primta. 123. Už, prieš, susilaikė, atkrenta. Kartu 60, nuo 60 iki 74. Nuo 60, 60 iki 74 už prieš susilaikė priimta. 174 už prieš susilaikė priimta. 75 už prieš susilaikė priimta. 175 už prieš susilaikė priimta. 176 už prieš susilaikė priimta.

179 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 180 atsimtas, 85-86 kartu už, prieš, susilaikė, priimta. 87 už, prieš, susilaikė, priimta. 88 už, prieš, susilaikė, priimta. 89 už, prieš, susilaikė, priimtas. 181 už, prieš, susilaikė, atmestas. Kompromisas numeris vienas, kas už prieš susilaikė priimtas. 90 dėl išbraukimo už prieš susilaikė priimta. 91 nuo jo iki 99, nuo 91 iki 99, kas už prieš susilaikė priimta. Nuo šimtojo iki 106 visi pakeitimai kartu, kas už prieš susilaikė priimta. Nuo 107 iki 115 visi kartu, kas už prieš susilaikė priimti. 116, 122 visi tarp jų, kas už prieš susilaikė priimta. Nuo 113 iki 100. 41 visi kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimti. Konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta, antrasis už prieš susilaikė priimta, 142 už prieš susilaikė priimta, 140, atsiprašau, trečiasis už 143 už prieš reikės pasitikrinti dėl 143. Devyniolika už 17 prieš priimtas. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta, ketvirtasis už prieš susilaikė priimta, 144 atsimtas, 145 už prieš susilaikė priimtas, 146 dvi dalys, pirmoji, be žodžio construction, angliškam tekste, kas už prieš susilaikė priimta, antroji dalis, dėl žodžio construction, už prieš susilaikė. Atkrenta žodis construction. 147 e, lingvistinė pataisa, ačiū Ildiko. 148 kas už prieš susilaikė. Atkrenta. Penktasis, kas už, prieš susilaikė priimtas. Šeštasis už. Penktasis, priimtas. Šeštasis. Už, prieš susilaikė priimtas. 149 atsiemė autorės, septintasis, kas už prieš susilaikė priimtas, aštuntasis už prieš susilaikė priimtas, devintasis už prieš susilaikė priimtas, 150. Kas už, prieš, susilaikė primtas. Dešimtasis už, prieš, susilaikė primtas. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė primtas. 151. E, dalimis e, be žodžių construction workers. Kas už, prieš, susilaikė primtas. Antroji, dal, antroji dalis žodžiai construction workers. Kas už, prieš reikės pasitikrinti. Atkrenta. Dvyliktasis atkrito, tryliktasis, keturioliktas, penkioliktas, šešioliktas, septynioliktas, aštuonioliktas, devynioliktas, dvidešimtas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo projekto elektroninis balsavimas. Priimta. 35 už vienas prieš. Labai ačiū. Balsavimas dėl įgaliojimų dar nebaigėme šio klausimo. Dėl suteikimo mūsų e, pranešė Antonio Lopez istorijas White, e, trišalims darymams, kas už, man regis reikėtų balsuoti elektroniškai. Dar keturi, vienas, visi balsavo. Ta pati dauguma. Sveikinu pranešėjai ir ačiū, kad taip aiškiai balsavote. So, for, um, the next vote is on the... Toliau turėtume balsuoti dėl Jekonsari pranešimo, dėl administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir pastarųjų bei komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą. Ilgas pavadinimas, bet labai trumpas balsavimas. Vieną kartą tik tai reikia balsuoti dėl trišalių dialogų rezultatų patvirtinimo. Tai darysime elektroniškai, prašom balsuoti. Okay. Um, would you like to vote? Yes. Sorry. Okay. Thank you. And that is carried by. 33 už vienas prieš, taigi sveikiname visą ją konsarį su šiais balsavimo rezultatais. Dėkojame, dabar balsuosime dėl Otmaro karas pranešimo, dėl reglamentavimo kokybės rezultatų programos REFIT, dabartinė padėtis ir perspektyva, tai karas parengta nuomonė skirta būtent šiam pranešimui. Pirmasis kompromisas - dvi dalys. Dėl pirmosios, kas už prieš susilaikė pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Septintasis, kas už prieš susilaiko pritarta, aštuntasis už, prieš susilaiko pritarta, devintasis už, prieš susilaiko pritarta, dešimtasis už, prieš susilaiko atmesta, aštuntasis už, prieš susilaiko atsiprašo. Pirmininkė, trečiasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, septynioliktas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 22. Kas už, kas prieš, kas sus... gal pasitikrinkime. Atkrenta 23. SP1 atitinkanti pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji dalis atkrito. 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 25 už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad atkrenta, bet reikia pasitikrinti. that falls. Atkrenta. 26. Atkrito. 27. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. 28. Su pakeitimu žodžiu. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. Toliau Penktasis kompromisinis pakinimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 37 už prieš susilaiko pritarta. 38 už prieš susilaiko atkrenta. 40 su pakeitimu žodžiu ir dalimis. Pirmiausia, dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko, pritarta. 42. Papildymas, kas už, prieš susilaiko, atkrenta. 48. Kas už, prieš, susilaiko atkrenta. 49. Už, prieš, susilaiko pritarta. 50. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 7. Už, prieš, pirmininkė atsiprašo, septintasis kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 59-asis kas už, kas prieš, kas susilaiko atkrenta, 61-asis už prieš susilaiko pritarta 60 už, prieš susilaiko atkrenta 62 už, prieš susilaiko atkrenta 63 už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 63. -ojo. Pritarta, netaip supratau, sako pirmininkas 64 už, prieš susilaiko pritarta. Reikėtų pasitikrinti dėl 64. I think it's passed. Yes, it passed. Okay, passes. 65. 65 už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas už, prieš. Atsiprašau, norėtumėte pasitikrinti dėl 65-ojo. Balsuokime. That has fallen. Sorry, thank you very much. Atkrito. Labai atsiprašau ir ačiū. Aštuntasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko Pritarta. And, and vote on it. Balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Dvidešimt keturi už, dvylika prieš, trys susilaikė, pritarta, dėkojame pranešėjui ir visiems už puikiai atliktą darbą. Dabar perėsime prie gal PELT pranešimo dėl ekonomikos valdymo sistemos peržiūros įvertinimas ir uždaviniai. Um, amendment 15, all those in favor? 15 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta, trečiasis kompromisas už prieš susilaikė priimta, 23 už, prieš, susilaikė, gal reikia pasitikrinti. Dar du turėtų balsuoti. Balsavimas baigtas. Atkrenta. 24 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 už, prieš, susilaikė, atkrenta. 27 už, prieš, susilaikė, atkrenta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. 29 už, prieš, susilaikė, atkrenta. 28 už, prieš, susilaikė, atkrenta, 30 už, prieš, susilaikė, atkrenta, 31 už, 31 už, prieš, susilaikė, priimtas, 32 už, prieš, susilaikė, atkrenta, Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 38-asis už, prieš, susilaikė atkrenta. 39-asis už, prieš, susilaikė atmestas. 40-asis už, prieš, susilaikė atmestas. 41-asis už, prieš, susilaikė atmestas. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 45-asis už, prieš, susilaikė priimtas. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. Septintasis už, prieš, susilaikė priimtas. 51. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 52. Už, prieš, susilaikė atmestas. 53. Už, prieš, man regis priimtas. Bet gal pasitikinkime. Penkiasdešimt trečiasis priimtas. Penkiasdešimt ketvirtasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Penkiasdešimt penktasis, dvi dalys. Pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, atkrenta. Antrasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečiasis už, prieš, susilaikė, priimtas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, reikia pasitikrinti. Priimtas. Devintasis už, prieš, susilaikė, atkrenta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Dvyliktasis už, prieš, Reikėtų pasitikrinti dėl 12. Priimtas. 13 pakeitimas už, prieš susilaikė priimtas. 14 už, prieš susilaikė priimtas. Dabar balsavimas dėl e, nuomonės projekto su pakeitimais. Prašom, vardinis balsavimas. 33 už, 2 prieš, 4 susilaikė. Labai nuoširdžiai sveikinu nuomonės pranešėją. Thank you um, again to the rapporteur and the team for the... Dėkojame pranešėjai už atliktą darbą ir paskutinis mūsų balsavimas šiandieną dėl, dėl nuomonės, kurią rengė Filis Hjuzmenova dėl Europos energetinio saugumo strategijos. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Antrasis, atsiprašo pirminkė, pirmasis už, prieš, susilaiko atkrenta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atkrenta. Penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atkrenta. Vienuoliktas, kas už, prieš, susilaiko, atkrenta. Dvyliktasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 13 atsimtas, 14 kas už, prieš, turime pasitikrinti. That's fallen, thank you. Atkrito. Trečiasis kompromisis pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta.

kas už, prieš, susilaiko atkrenta. 33. kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 35. už, prieš, susilaiko pritarta. 37. už, prieš, susilaiko atkrenta. 38. kas už, kas prieš, kas susilaiko atkrenta. 40. atsimtas, 41. kas už, prieš, susilaiko atkrenta, 42 už, prieš. Gal galime pasitikrinti. Um, that's That, 42 has fallen. 42 pakeitimas atkrito, 43 kas už, prieš, susilaiko, atkrenta. 48 už, prieš, reikia pasitikrinti. 48 pakeitimas balsuojame. Pritarta. 49 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atkrenta. 51 kas už, prieš, susilaiko, atkrenta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 53 už, prieš, susilaiko atkrenta. 54 atsimtas, 55 dabar, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 57 už, prieš, susilaiko atkrenta 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atkrenta. 59. Už, prieš, susilaiko pritarta. 64. Už, prieš, susilaiko neaišku. That's Amendment 6. Taigi 64 pakeitimas. Pirmininkė atsiprašo, jam pritarta 65 ir 71 atsiimti, dabar 72 už, prieš pasitikriname. as passed. Amendment. Pritarta. 73 kas už. Prieš. Septyniasdešimt trečiasis. Kas už? Kas prieš susilaiko? Pritarta 74 už. Prieš susilaiko. Pritarta 75 už. Prieš susilaiko. Atkrenta 76 už. Prieš susilaiko atkanta, 77 atsimta, 78 kas už, prieš susilaiko atkrenta, 79 su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš susilaiko pritarta, 80 už, prieš susilaiko atkrenta, 81 kas už, prieš, susilaiko, atkrenta. 82, kas už, prieš, susilaiko, regis atkrenta, bet reikia pasitikrinti. It falls. So. Atkrenta. Taigi dabar balsuojame dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Vardinis balsavimas. One more vote. Okay, go. So that's. Uh... 32 už, 5 prieš, vienas susilaikęs. Labai ačiū, dėkojame pranešėjai, sveikiname. Dėkoju sekretoriatui visiems patarėjams ir padėjėjams, kurie sunkiai padirbėjo. Dėkui. Toliau kitas darbo tvarkės klausimas, Ditos Haransovos nuomonė ir pakeitimų svarstymas. Tačiau reikėtų gal padaryti petraukėlę, kad e, išeitų tie, kas nenori dalyvauti iš salės. Dita, ar nori šiek tiek anksčiau pradėti diskutuoti? E, 10.20, tada pradėkime diskusiją, tai bus šiek tiek anksčiau negu numatyta. Pradėsime svarstyti pakeitimus Karensovos e, nuomoniai 20 minučių po 10. Ačiū. Shall we restart? Um. Tęskime darbą. Prisivijome savo darbais laiko grafiką ir toliau darbo tvarkėje mes turime aptarti pakeitimus. Harantsovas dėl rekomendacijų Europos komisijai dėl dėrybų transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. TTIP gauta 226 pakeitimai. E, pagrindinį pranešimą rengia prekybos komiteto narys Bernd Lange. Suteiksiu žodį mūsų pranešėjai. Dėkuoju, pirmininkė, visų pirma noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir daugeliu kitų komiteto narių už e, pakeitimus pateiktus dėl šios nuomonės. Jūs paminėjote, kad gavome daugiau kaip 200 pakeitimų iš visų politinių frakcijų visoms visoms dalims šio dokumento, taigi TTIP verčia mus dirbti aktyviai. Turiu paminėti, kad absoliuti dauguma šių pakeitimų yra teigiami ir remia susitarimą, taigi mūsų komiteto žinia bus tokia, kad e, tokia investicijų ir prekybos partnerystė yra naudinga Europos Sąjungai mes taip pat e, remiame galutinį dėrybų tikslą, kai, kuris yra užfiksuotas dėrybų įgaliojimuose. Žinoma, e, egzistuoja įvairių nuomonių ir su e, šešėliniais pranešėjais aš jau pradėjau formuluoti kompromisinius pakeitimus. Kol kas, iš principo, dėl daugelio jau esame susitarę, galutinį sąrašą turėsime savaitės pabaigoje, stengiamės subalansuoti pagrindinių frakcijų požiūrius. Na ir kaip pranešėja, e, aš taip pat priėmiau tam tikrų atskirų pakeitimų, atskirus elementus, e, nors e, pati asmeniškai galbūt jiems ir nepritarčiau. Tai atsispindės balsavimo sąraše kalbant e, apie atskirus pakeitimus, e, jų neminėsiu po vieną. Esu tikra, kad e, nariai turės galimybę akcentuoti pagrindinės savo mintis išdėstytas pakeitimuose. Pabandysiu paaiškinti savo bendrą požiūrį teikdama balsavimo rekomendacijas. Siūliusiu balstuoti prieš visus pakeitimus, kurie nepatenka į mūsų komiteto kompetencijos rytį, ypač e, pakei, prieš pakeitimus, kurie teikti ne mūsų komiteto narių. Nors iš principo aš su jais ir sutikčiau, tačiau tie pakeitimai e, mažina galimybės, kad prekybos komitetas atsižvelgs į mūsų rekomendacijas. E, žinoma, e, aš negaliu neatsižvelgti į tuos dalykus, kurie yra mūsų e, komiteto kompetencijos srityje. Ir konkrečiai, kai kalbama investitorių ir valstybės ginčių sprendimą, aš siūlysiu balsuoti prieš tuos pakeitimus. Nepaisant to, e, kas be atsirastų mūsų tekste, aš jau žinau, kad prekybos komitetas e, tų rekomendacijų neįtrauks, nepaisant to, kaip aistringai mes apie tai diskutuotume. Aš prašysiu, kad ir šešėliniai pranešėjai atsižvelgtų į tai rengdami savo balsavimo sąrašus. Antra, e, mūsų interesus e, atitiktų tai, kad ši nuomonė būtų kuo trumpesnė, tada didėja galimybės, kad INTA komitetas atsižvelgs į mūsų rekomendacijas, tikrai e, jie pozityviau žiūrės į trumpą tekstą negu į pasikartojantį tekstą. Todėl aš savo balsavimo sąraše rekomenduosiu balsuoti prieš tuos pakeitimus, e, kurie kalba apie dalykus, kurie atspindimi kitame, kitoje teksto vietoje. E, yra, pavyzdžiui, e, pasiūlymų iš vieno komiteto nario tą patį e, sakinį ar dalį sakinio pakartoti kiekviename e, dokumento punkte. Tad tiek iš mano pusės lauksiu diskusijos. Pirmininkė, kiek suprantu, 226 pakeitimai dar nėra. Rekordinis skaičius, tai ženklus skaičius. Pirmiausia žodis poniai Ildiko gal pelt. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, ponas Švabas atsiprašo, kad negali šiandien dalyvauti, jis išvykęs ir atsiprašo, kad nedalyvauja šiandien būtent aš. Šiandieną pabandysiu išdėstyti jo mintis jums. Kaip jau per pirmąją diskusiją jis yra sakęs, jį tenkina pasiūlymai dėl pakeitimų ir jis ir toliau norėtų dirbti būtent tokia linkme jo vardu norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos pakeitimus. 160 kalba apie standartizavimo dalykus ir ponas Švabas e, galvoja, kad e, labai konstruktyviai buvo surenkti klausimai, viešieji klausimai. Šią temą ir panas Švabas ir toliau ketina e, artimai bendradarbiauti ir dirbti su pranešėja, ieškant naujų formuluočių. Dėl 120 pakeitimo ponas Švabas norėtų užtikrinti, kad šis susitarimas nedarytų poveikio e, paslaugų teikimo galimybėms ir konkrečiai, kai kalbama apie tam tikras nuostatas, e, kurios e, per e, pirkimo kontraktus suteikia galimybės atitinkamoms įmonėms ir institucijoms. Ponas Švabas e, tarėsi dėl šio dalyko su komisija ir sulaukė jos pritarimo. Dėl 96 ir 112 pakeitimų čia ponas Švabas galvoja, kad turime užtikrinti, kad visos e, viešųjų pirkimų nuostatos ir koncesijų nuostatos išliktų tokios, kokios dabar galioja, Tai turėtų spindėti nuomonėje. Ponas Švabas e, ir toliau e, deklaruoja savo pasiryžimą dirbti su pranešėja, tobulinant e, ketvirtojo ir šeštojo pakeitimų formuluotės. Kiti kompromisiniai pakeitimai dabar jam yra priimtini ir pranešimo autorė gali tikėtis EPP frakcijos paramos ir bendradarbiavimo dirbant toliau. Dėkui. Vietoj Evelyn Gephardt, e, ponė Šalimosis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, dėje ponė Gephardt negali šiandien dalyvauti. Ji nori vis tiek pasveikinti pranešėjos atliekamą darbą ir išreiškia viltį, kad turėsime labai aiškę ir gerą mūsų komiteto nuomonę. E, Pone Gebhardt e, savo e, pastabose nekalba apie atskirus pakeitimus, verčiau išneka apie pagrindinius principus Visų pirma, e, mūsų frakcijai, socialdemokratų frakcijai, e, tradiciškai svarbu užtikrinti, kad TTIP e, sutartis atitiktų Europos piliečių, darbuotojų ir vartotojų interesus. Mūsų frakcijai taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrinta, kad paslaugų srityje teisė teisę reguliuoti, ypač kai kalbama apie e, visuotinės svarbos e, paslaugas, e, išliktų tokia, kaip ji dabar yra Europos Sąjungoje. Tačiau, jeigu tie dalykai išliks, išliks sutartyje, jie būtinai turi akcentuoti Europos piliečių interesus. Mes taip pat turime užtikrinti aukštus aplinkos apsaugos vartotojų teisių standartus. Jie jokiais būdais neturėtų sumenkėti dėl sutarties. Taip pat e, ponė Gebhardt akcentuoja e, produktų kilmės taisyklės e, svarbą E, taip pat e, ponia Gebhardt sako, kad jeigu nebus e, ambicingai pažiūrėta į viešųjų pirkimų sektorių šioje sutartyje, tai neatneš naudos nei ES, nei JAV. Ir pagaliau dar kartą pakartosiu, kad mums, socialdemokratų frakcijai, labai svarbu surasti tinkamą pusiausvyrą dėl e, Europos e, darbuotojų, piliečių ir vartotojų interesų. Jeigu tai pavyks padaryti, mes pritarsime šiai nuomonėje. Dėkui. Dėkui. Ar vietose mes McClarkin, e, kaip nepasakyti, ne, ponas Daltonas pats yra šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu reikia geresnio ryšio su mūsų frakcija. Taigi ir e, mes norime padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Ne visada e, sulaukėme daugiau kaip 200 pakeitimų neteisėkuros dokumentui, bet tai atspindi e, tai, kaip rimtai komitetas į šią problemą žiūri ir e, kiek daug politikos ryčių TTIP paveiks. Aš e, sutinku dėl pranešėjos nuomonės apie pakeitimus, kurie nepatenka į mūsų komiteto kompetencijos rytį. E, mums tikrai labai svarbu, kad mūsų nuomonė e, nepasidarytų silpnesnė dėl to, kad mes pernelyg daug dėmesio skirsime ne savo kompetencijos dalykams. Dėl mūsų frakcijos pozicijos mus e, apskritai tenkina kompromisiniai pakeitimai, pranešėja puikiai padirbėjo, ieškodama sutarimo tarp įvairių frakcijų. E, šiek tiek abėjome dėl dešimto pakeitimo kur yra žodžiai sectors covered by the agreement. E, čia mes turime šiek tiek abejonių. E, bet apskritai e, mus tenkina bendroji kryptis, ypač vartotojams TTIP atneša tikrų galimybių su salga, kad mes užtikrinsime ir apsaugosime savo standartus ir tada e, vartotojų prekės Europos vartotojams bus e, pigesnės ir labiau prieinamos. Dabar e, žodis ponui De Jong. Dėkoju, galiu, galiu patvirtinti iš tikrųjų, kad mes ir mano kolegė, ponė, ponas Maštalka taip pat yra pateikę nemažai pakeitimų. E, visų pirma, man reikės, kai žiūrime į e, šį dokumentą, tai e, reikėtų išskirti iš vienos pusės vartotojų teisės iš kitos valdyseną, kai kalbame apie TTIP, nes kažkuria prasme mes čia kūrėme vidaus rinką, kuri galbūt galės išsiplėsti ir toliau negu kad JAF ir Kana Kanada. E, galbūt apimti ir vidurž e, Ramio vandenino regioną ir Japoniją. Tai šia prasme TTIP sutarties valdysena turėtų mums rūpėti. Ne visai suprantu, kodėl pranešėja, pavyzdžiui, sako, kad investuotojų ir e, valstybės e, ginčių sprendimas neturėtų patekti į mūsų nuomonės tekstą. Luksemburgo e, teismas e, gruodžio mėnesį išreiškė savo nuomonę dėl ES prisijungimų prie Europos e, pagrindinių teisių konvencijos panašios teismo sutarties dėl TTIP mes kol kas neturime, bet galiu įsivaizduoti, kad teisingumo teismas gali pamanyti, kad iškils grėsmė jo jurisprudencijai e, vidaus rinkos srityje. E, tiesą sakant, tai niekada nebuvo e, išanalizuota. Nei, neišanalizavome nei parlamento, nei šio komiteto nuomonės apie reguliavimo bendradarbiavimą. eina kalba apie e, reglamentavimo bendradarbiavimo tarybą. E, e, aš manyčiau, kad reikėtų laikytis truputį platesnio požiūrio ir susitelkti į bendrąjį turinį, o ne į tuos kelišimtus pakeitimų mes e, turime labai rimtai žiūrėti į mūsų pačių ir vidaus e, rinkos ateitį ir nesivadovauti tais principais, kuriais nesivadovavome rengdami kitas nuomonės anksčiau. Pascal Doro. Asaplas. Dėkuoju. Vykė, aš kalbu kolegos vardu, tačiau atmosfera atrodo gera. Paskutinį kartą aš jau sakiau, jog yra rimtų požiūrių skirtumų dėl to, kaip mes turime žiūrėti į e, transatlantinę prekybę. Aš dėkoju poniai Šrancovai už atliktą darbą ir už tai, kad jinai bandė atsižvelgti į, į, į tai, kas buvo siūloma netgi E, pamindama savo pačios vertybės. E, tie pasiūlymai buvo susiję su e, viešosios politikos aspektais. Ponas De Jong kalbėjo apie reglamentavimo aspektą ir apie privatų arbitražą. Jok negali būti siekiama įtvirtinti abus dalykus tuo pat e, metu dalyku, juk e, greičiausiai čia manoma, jog reikia atidėti į šalį reglamentavimo aspektą. Mes manome, kad bendradarbiavimas reglamentavimo srityje neturėtų užkirsti kelio ES įtvirtinti naujus reikalavimus, nesiremiant nes e, tai būtų priešingas dalykas tam, ko mes siekiame šiame komitete. Mes negalime palikti šitų e, aspektų vien tik tai procedūriniai plotmiai, todėl kad tai susiję su esminiais vidaus rinkos dalykais ir su tais standartais, kurias mes norime įtvirtinti vidaus rinkoje. Noriu taip pat pabrėžti, ir tai sakau ponui Dejungui, kad šitie klausimai turi aiškiai atsispindėti imko nuomonėje. Jo labiau, kad e, e, mūsų ir piliečiai, ir, ir, ir ekspertai labai domisi šitais e, dalykais, tad būtų keista, kad imko komitetas nepabrėžia šitų dalykų. Arba mes turėtume sakyti, jog mes E, nenorime, kad arbitražai ar reglamentavimo aspektas būtų e, siaurinami. Yra dešimtas kompromisas ir jisai galbūt e, nebus savotiška šluota čia, tačiau gal jis padės mums apibrėžti tai, ką mes norime išsaugoti ir dėkoju pranešėjai už tai, ką jinai pasiūlė šioje dalyje įrašyti. Ir manau, kad mums e, pavyko išsaugoti pačią svarbiausią dalį mūsų pasiūlymo. Toliau e, viešieji pirkimai Mes taip pat e, norėtume, kad e, būtų patikslintas ir paslaugų aspektas. Tai yra trečias kompromisas ir atitinkamas pasiūlymas. Toliau turime klausimą dėl e, svarbiausių principų. Yra taip pat horizontalių išimčių viešuosiams paslaugoms E, socialinėje srityje, audiovizualinėje srityje, sveikatos apsaugos srityje. Tai yra išimtis, kurios e, neapimtos Volkensteino direktyvos. Mes norime, kad jos taip pat neįeitų į šį susitarimą. Jeigu jos nepatenka direktyvos taikymos rytį, tai jos neturėtų būti ir sutartyje, nes tuomet atsirastų teisinė kolizija. Tad turime jų neįtraukti ir tuo būdu išvengsime visų galimų sunkumų. E, dėl to. Toliau dėl viešųjų e, paslaugų finansavimo 14 e, e, ES starties straipsnis. Mes jokios nuorodos į tai čia nerandame. Turi būti ir toliau finansuojamos viešosios paslaugos ir neturi kilti dėl to problemų ir turi būti įrašytas šis aspektas. Aš turbūt pasakiau jau viską. Dar noriu pabrėžti jog Europos Sąjunga šita sutartimi nesusaisto savo rankų gebėjimo įtvirtinti naujus e, reikalavimus srityje. To būdu gindama piliečių teisę. Welcome. So, Mrs. Trzynski. Merci, Madame la Présidente. Je tiens à rappeler. Dėkui, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, jog jūs patikėte nuomonę dėl dėrybų, apie kurias mes beveik nieko nežinome. Tos dėrybos vyksta už uždarų durų, visiškai neskaidriai ir nepaisant visos eh, ES politikos logikos. Todėl mes turime tam tikrų abejonių ir manome, kad tos mūsų abejonės yra pagristos. Todėl, kad uh, E, šis sutartis greičiausiai bus naudingesnė ES negu mūsų rinkai, kurioje e, jau pradeda dominuoti ultraliberali logika. Ir taip pat mes nugastaujame, kad e, šios sutarties pasiekmes bus naujos, nauji reikalavimai, nauji standartai, kurių mes galbūt nenorime. Taip pat iškils problemų prekybos srityje dėl to, kad uh, mes galbūt neturėsime pakankamai apsaugos priemonių, kad galėtume kovoti su nesažininga konkurencija. O dabar daugelis įmonių susiduria su e, šita problema. Mes turime e, nemanyti, jog, Sąjung, e, jog Junktinės Amerikos valstijos atsisakys savo protekcionistinės politikos. Taip pat manome, kad reikėtų į sutartį neįtraukti kai kurių strateginių sektorių. Mes e, žinome visus e, kolegų pageidavimus. Manome, kad kai kurie iš jų neįgyvendinami. Galbūt jūs mus laikysite populistais, bet mes galvojame apie mūsų piliečius ir ypač aš galvoju apie prancūzijos piliečius. Mes manome, kad dauguma prancūzų ir taip pat dauguma Europos piliečių prieš, nepalankiai žiūri į šį projektą. Ne todėl, kad e, yra nepakankamai informacijos pateikta apie tą projektą, bet todėl, kad jie žino, kokia yra e, realybė. Mūsų mažos vidutinės įmonės, mūsų žemės ūkio sektorius gali nukentėti dėl šios sutarties. Todėl aš pasiūliau labai paprastą dalyką, pateikdama paprastą e, pakeitimą. Po dėrybų ir turint omenyje tų dėrybų rezultatus ir pasiekmes, reikėtų surenkti, komisija turėtų surenkti referendumą visose ES valstybėse. Ir e, tai būtų visiškai teisėtas e, dalykas ir jisai turėtų du privalumus. Piliečiai gautų visišką informaciją šituo klausimu ir pateiktų savo nuomonę. Ir tuo būdu mūsų piliečiai aiškiai pasakytų, ką tai mano. Ir aš jums siūlau tokius dalykus ne todėl, kad bijau, kad mes gersime. E, chloro junginius esančius mūsų gėrimuose ar valginsime užkviestą mėsą. Ar dar kas nors norėtumėte pasisakyti? Ana Marija Koratsabit, ačiū Viki. Norėčiau pasveikinti pranešėją ir pasakyti, kad nuomonės projektas labai geras. Man keista, kad tiek daug pakeitimų yra pateikta. Tai yra susijęs su diskusijams, kurios įvyko prieš metus ir sukelis trūknimo. Mes kritikuojame kažką, ko nesame matę. Ir mums. E, kelia surūpimą tai, kad vyko keli dėrybo etapai ir mes nematėme jokios pažangos. Ir komisija e, turi gebėti e, dėrėtis, o mes dabar kalbame apie savo baimės, nuogastavimus, populizmo, antiamerikanizmą. Taryba skelbia tam tikrus dokumentus ir niekada e, per dėrybų istoriją nebuvo tokio demokratiško ir skaidraus proceso, kaip kad dabar viešasios diskusijos, kurios dabar vyksta atviruose komitetų posėdžiuose, yra įrodymas. Mes esame suengę seminarų, vyksta atviros diskusijos ir žmonės gali dalyvauti, klausytis ir patys nuspręs dirbti, bet užuot buvę lyderiais, paaiškinę dalykus rimtai, žiūrėdami į tai, kokie yra teisėti nugastavimai dėl maisto saugos gyvūnų berovės, dėl e, standartų e, vartotojams, mes e, esame tarsi vedini populistinių tendencijų. Tai yra labai neatsakinga. Aš norėčiau pritarti pranešėjos pozicijai. Mes turime išlaikyti viziją, pasinaudoti dabartinę situaciją ir neprarasti galimybių susidarančių dabar. Mes e, turime bijoti, kad jav nusigręš nuo to susitarimo ir nukryps jos dėmesys, jų dėmesys į Aziją. E, tokia yra grėsmė. Jeigu mes nesustarsime su didžiausiu dabartiniu prekybos partneriu, tai yra JAV, e, kurių standartai artimiausi mums, tai su kuo mes tada, kaip ES, darysime sustarimus. Mes dabar e, paaišome, kaip nežinia, kokią baisybę tos jų standartus sakome, kad e, E, chlorinas, hormonai, GMO užplūs Europos Sąjungą, kai bus pasirašytas tas sustarimas, bet taip nėra. Ir mes žinome, kad tai tikrai nebus, nes maisto standartai nepasikeis įsigaliojus sutarčiai. Mes, tik mes, o joks komisijos darybininkas negali pakeisti tų standartų. Ir e, valstybės narės e, turi visas teisės dėl darbuotojų teisės viešųjų, pir, darbuotojų teisės viešųjų pirkimų. E, Ir dabar mes vėl diskutuojame ir sakome, kad negali būti pakeisti ES teisės aktai, joks darybininkas iš komisijos negali to padaryti, ar jūs, būdami Europos parlamento nariai, to nesuprantate. Uh, kodėl mes apgaudinėjame piliečius, kodėl mes pamirštame e, esmę, kalbame apie milijonus darbo, viet, darbo vietų. Tai yra darbuotojų teisės. E, suteikiamas darbo vietas nenaudojant papildomai darbo, e, mokesčių mokėtojų pinigų. Mes turime galvoti, kaip išlaikyti darbo vietas, kaip pateikti glaustą, aišku, tikslų tekstą, kuris atspindėtų mūsų komiteto prioritetus. Aš sutinku, kad investicijų apsauga neturi nieko bendro su mūsų komitetu, tai yra susijęs su susitarimais atskirais. Dabar jau yra suderėta sudartis su Kanada ir ten yra išimtis sveikatos apsaugai, aplinkai ir produktų saugai. Ar jūs skaitėte tą susitarimą? Ir visi dabar gali pasiskaityti tą e, projektą, dėl kurio deriamasi, niekuomet nebuvo tiek daug skaidrumo kaip šiuo atveju. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ar komisija norėtų pakomentuoti? Hido Huben yra skiriaus vedėjas. Ponas Van Ekhautas. Ponas Hubenas negalėjo atvykti, Aš dirbu generalinėme prekybos e, direktorate, norėčiau padėkoti pranešėjai, šešėlėms pranešėjams už kompromisus, už pakeitimus kompromisinius tikimės, kad e, pakeis e, krypti E, tie pasiūlymai dėl sutarties, kuri, kuri yra naudinga tiek verslui, tiek piliečiams, vartotojams, įskaitant MVI. Ir mes visi siekėme to bendro tikslo. Dar norėčiau sureaguoti į vieną dalyką, kuris buvo pasakytas ir e, tai susijęs tam tikromis išvadomis. Buvo kalbama apie vidaus rinką, kad e, TTIP sukurs vidaus rinką. Tikriausiai tai šioks toks nesusipratimas dėl TTIP tikslų, nes tai yra prekybinė sutartis E, kuri numato bendarbiavimą reguliavimo srityje, e, šiek tiek tai yra plačiau negu kiti e, sustarimai, bet tai nesukurs vidaus rinką, kaip kad yra ES vidaus rinka su bendromis taisyklėmis ar bendromis kažkokiamis struktūromis. Taigi, TTIP nekelia pavojaus reguliavimui Europoje ir tam, kaip dirba šis parlamentas. Man atrodo, tai buvo jau aiškiai pasakyta. Ta pasakė vienas iš vicepirmininkų. Uh, Sprendimų prieimimas išliks e, šalies sutarčių rankose ir nebus kažkokios viršutinės struktūros, kuri primestų ES ar JAV ką nors TTIP vardu. Tai taip pat reiškia, kad TTIP išlaikys visas e, mums e, brangės aktualias vertybės, tai yra teisė reguliuoti, bet ne tik tai viešosios paslaugos, dėl jų, dėl švietimo, sveikatos apsaugos, vandens ir panašiai nebus prisimta jokių įsipareigojimų. Ir tai reiškia, kad e, klausimas dėl apsauginės nuostatos tampa nebeaktualus e, viešųjų paslaugų e, setyje. Ir tai neturėtų sumažinti, sumenkinti ES standartų E, daug kas jūsų ragina įrašyti toliu siekianti platų skyrių dėl viešųjų pirkimų. Mes deramės su ją dėl to ir toliau dirbsime šioje srityje. Taip pat e, girdėjau, kad buvo paminėtas e, investuotojų valstybės ginčių sprendimas. Pone Malstrom Inte komitete rytoj pristatys iš anksto ankstyvasias mintis, pirminės mintis dėl to, ką daryti su šiuo mechanizmu ir taip pat dėl e, e, teismo sprendimų e, poveikis ES teisiai, nagrinėjant valstybės investuotojų ginčius, reikia aiškiai pasakyti, kad ES teismai ir teisingumo teismas taiko ES teisę, o teismai nagrinėjantis investuotojų valstybių ginčius netaiko tų taisyklių, taikomos investicijų taisyklės, kurių Europos piliečiai negali e, kvestionuoti Europos e, Sąjungos teismuose. Tai yra arbitražo sistema, bet ta sistema taikoma tik toms taisyklėms, kurios bus apibrieštos sutartyje ir niekam kitam. Dar kartą norėčiau padėkoti komitetui už konstruktyvų požiūrį ir už e, visą atliekamą darbą, rengiant kompromisinius pakeitimus. Um, myself... Dėkui ir aš e, norėčiau e, keletą minčių pasakyti pati. Dėkoju už tai, kad tekstą stengiatės padaryti trumpą ir glaustą. Labai svarbu, kad e, jis būtų dalykiškas, jeigu norime, kad prekybos komitetas jį atsižvelgtų. E, daug metų jau dirbame siekdami greud, sugriauti prekybos barjerus, e, sudaryti geresnės galimybės verslui, smulkiam verslui, iš tiesų nekuriame čia platesnės e, bendrosios rinkos. E, prekybos barjerų naikinimas ypač svarbus smulkiam verslui, tai vertinga mirtis. Tai, kad e, skirtingose Atlanto pusėse yra skirtingi standartai, savaime dar nėra blogis, negalima sakyti, kad vieni geresni, o kiti blogesni. Ir jeigu mes galime panaikinti priekybos kliūtis ir sumažinti biurokratiją, pagerinti mūsų galimybės prekiauti per Atlantą. Ta ir reikia daryti. Procesas bus sudėtingas, jis neturi, e, jis neturi daryti žalos mūsų teisėkurai ar reguliavimui. E, iš tikrųjų daug ką galime nuveikti, e, siekdami visuomenės pasitikėjimo ir paramos. E, sveikata, aplinka, produktų sauga šios sutarties nebus įtakojami, turime savo piliečius dėl to patikinti. Na ir dar viena mintis Iš tikrųjų, norėčiau, kad atsirastų labai geras skyrius skirtas viešiesiems pirkimams. Tai yra mūsų komiteto kompetencijos rytis ir turime padaryti viską, kad e, šita e, sustarimo dalis būtų kuo stipresnė. Ar e, pranešėjai norėtų dar pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta ir gal paminėti tolesnį darbų grafiką? Dėkuoju, pirmininkė, pastebėjau, kad kai kurie kolegos jau išėjo, tai e, galbūt galėsiu kompromisinius pakeitimus e, jiems paaiškinti per mūsų šios popietės būsimą susitikimą. Tačiau pratesiant tai, ką, jų, ką sakėte jūs ir, ir šio komiteto vicepirmininkė, e, tai yra kad mūsų komitetas gali e, atnešti papildomos vertės dėryboms. Tai reikia atspindėti tekste, paieškoti jame e, tinkamos pusiausvyros, e, kuriai galėtų pritarti dauguma frakcijų. Noriu padėkoti visiems, kurie kalbėjo šios dienos diskusijoje. Iš to, ką išgirdau, jaučiu kad judome su kompromisiniais pakeitimais tinkama kryptimi ir galėsime neužilgo patvirtinti galutinius kompromisinius pakeitimus. Dėkoju. Ketiname balsuoti dėl pranešimo 24 kovo o tolesni balsamai bus 6 ir 7 gegužės. Taigi eikime prie kito darbo atvarkės punkto. Lisa Jakonsari nuomonė. Europos viešojo administravimo institucijų įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa čia atsakingasis komitetas yra ITRE. Pagal 54 taisyklį mes e, esame lygiakrečiai dirbantis komitetas. Lysa Jakonsari, žodis jums. Dėkuoju, panė pirmininkė, aš sveikinu komisijos pasiūlymą dėl e, ISA 2 programos ši programa yra labai svarbi skaitmeninėje bendroje rinkoje, kad galima būtų pašalinti elektroninės kliūtis tarp valstybių narių ir modernizuoti viešąjį sektorių. Savo nuomonėje susitelkiau ties mūsų komiteto pagrindinėmis kompetencijomis ir nesikišau į lybę komiteto kompetencijas e, dėl duomenų apsaugos. E, kaip žinote, e, šį pranešimą svarsto mūsų komitetas, taip pat lybė ir ITRE komitetas savo nuomonėje labiausiai skiriu dėmesį piliečiams ir verslui. Komisijos e, pasiūlymas savo pavadinime mini ir verslą, ir piliečius. Ir e, komisija teigia, kad ji holistiškai žiūri į piliečius ir į verslą ir nekalba vien tik tai apie viešąjį administravimą, tačiau pats tekstas tinkamai šios minties neatspindi. Taigi aš e, teikiu tam tikrų paaiškinimų ir patikslinimų, siekiant užtikrinti, kad iš tikrųjų ISA 2 būtų naudingas ir verslui, ir piliečiams. Ir aš siūlau, kad komisija atsižvelgtų į keletą nuostatų. Visų pirma, mikro ir vidutinių ir smulkiųjų įmonių problemos. E, reikia palengvinti sprendimus, kurie būtų naudingi VMI. Reikia atsižvelgti į piliečių poreikius ir į sąveikos socialinius aspektus. Visi turėtų turėti galimybę pilnai pasinaudoti naujų technologijų teikiamomis galimybėmis. Ir e, bet kokie veiksmai pagal šitą ISA 2 programą turi atitikti Europos e, viešųjų paslaugų principus, kurie yra išdėstyti Europos sąveikos pagrindų dokumente. E, tai reiškia įtraukos ir prieigos užtikrinimą. Labai svarbu užtikrinti techninę paramą verslui ir piliečiams. Taip pat e, užtikrinti galimybę pasinaudoti paslaugomis ir tradiciškai greta interneto. Aš taip pat e, akcentuoju, kad reikia ieškoti ateities sprendimų bei užtikrinti tinklo neutralumą. Aš taip pat pastebiu, kad e, komisijos tekste trūksta aiškumų, kai vartojamas terminas user, vartotojas. Tas terminas naudojamas skirtinguose kontekstuose ir todėl įneša tam tikros sumaišties. Taigi aš pabandžiau antrajame straipsnėje įterpti vartotojo apibriešti saveikavimo prasme. Čia eina kalba Europos viešai administracija vietos, regioninių ir centrinių lygmenių ir taip pat kalbama ir apie galutinius vartotojus, o konkrečiai tai yra piliečiai ir verslas e, Kita svarba problema susijusi su informacija ir e, sklaida. Ir todėl trečiajame straipsnėje aš e, rekomenduoju komisijai parengti komunikacijos strategiją siekiant užtikrinti informacijos sklaidą apie IFE2 programos naudą Tos komunikavimo priemonės turi visų pirma skirtos VMI ir piliečiams. Ir tai reikia daryti nuo pat pradžios. Ir todėl aš e, numatau, kad e, per šešis mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo tokia veikla turėtų prasidėti. Toliau, kalbant apie ISA 2 programos įgyvendinimą, aš kalbu apie e, konsultacijas ir sinergiją su interesuotomis šalimis ir konkrečiai su piliečiais ir verslu. Tai yra nepaprastai svarbu. VMI reikia įtraukti į kiek galima daugiau projektų. Toliau, nors ir sveikinu komisijos pasiūlymą dėl uh, ISA 2 programos uh, stebėsinas įvertinimo, vis tik pabrėžiu, kad reikia įtraukti ir Europos parlamentą į stebėsinos ir įvertinimo procesą. Dėkui. Vapanova. Dėkuoju, pirminkė, norėčiau padėkoti nuomonės e, pranešiai už nuomonės projektą. Džiaugiuosi, kad e, kai kurie iš mano pakeitimų, kuriuos pristačiau per šešėlinių pranešėjų susitikimą, yra įtraukti ir labai e, džiaugiuosi tuo ir e, remiu ir kitus jūsų pakeitimus. Kai kurie e, dalykai yra tikrai man labai svarbus, tai susijęs su mūsų komiteto kompetencija. E, Jūs apie tai jau kalbėjote, e, labai džiugu, kad jūs kalbate apie mikro MVI įmonės ir e, kalbate apie supaprastintus sprendimus, kur jie atitiktų jų poreikius, taip pat apie galimybę naudotis viešaisiais e, duomenimis, tokią galimybę numatant piliečiams ir verslui. Taip pat dėl naudos šios programos piliečiams džiaugiuosi, kad siūloma pagerinti komunikavimo strategiją susijusią su įsertu. Suprantu, kad biudžetas šios programos nenumato komunikavimo strategijos, bet aš esu tikra, kad yra e, tam tikrų būdų, kurie padės mums įveikti šitą kliūtį. E, taip pat svarbu kalbėti apie mm, tam tikrą populiarinimo informacinę medžiagą internete. Mes turėtų, turi, turėtume turėti ją ir e, galvoti apie kalbas, kaip padaryti, kad tinklavietė programos būtų labiau prieinama. E, turėtume taip pat socialinėje žiniasklaidoje, susitikimuose su piliečiais kalbėti plačiau apie ją. Ja, programos nauda galėtų būti apibendrinta struktūrinė forma, informacija išėkšta grafikais taip pat labai naudinga, ypač naudojantis e, ar ieškant informacijos internete. E, informacija piliečiams, verslui, e, tarpusavio saveikumo sprendimai labai svarbu. Yra nemažai E, programų, kurios skirtos pagerinti skaitmenėms įgūdžiams piliečių, pavyzdžiui, taikant mokymosi visą gyvenimą programas ar e, programų skirtų kovojant su socialinė atskirtimi žmonių. Ir e, reikėtų įtraukti, kaip galima plačiau, daugiau žmonių plėtojant skaitmeninę ekonomiką ir taip pat prieiga prie administracijos viešuosios perisetų programą. E, mesgi išgyvename skaitmeninę e, revoliuciją, dėl to reikėtų visuomenėje plėtoti elektroninius įgūdžius, e, pradedant nuo mokyklų. Dešimtasis pakeitimas, man atrodo, šiek tiek gal per nelik toli nueina, nes įsat mastu programa negali būti programa, kuri užtikrina e, sprendimus tenkinančius socialinius poreikius. Aš norėčiau, kad konkrečiau būtų apibriešta e, tinklo neutralumo e, klausimas šiame kontekste. Pirmajame pakeitime dėl standartų reikėtų atsižvelgti, kad įsadu nekurs standartų. E, netgi gali atsitikti atvirkščiai, e, jeigu viskas bus taip pat kaip standartizacijos proceso metu, programa gali e, net ir nukentėti. Būtų kur kas geriau, jeigu pranešė galėtų pakoreguoti pirmąjį pakeitimą, atspindinti įsą bendradarbiavimą su valstybių narių viešosiamis institucijomis ir panašius aspektus atspindint. Dėkoju. Aš esu EKR šešėlinė pranešėja. Dėkoju pranešėjai už požiūrį į šią nuomonę. Mes pirmiausia turime galvoti apie e, vidaus rinką ir vartotojus. Taip pat Reikia nepamiršti, kad už atsakingas už duomenų apsaugos dalykus. Ačiū, kad jūs e, priemėte pakeitimus dėl MVI e, ir džiaugiuosi, kad jūsų požiūris atinka mūsų. Aš jau praeitą kartą kalbant apie šį klausimą, sakiau, kad mums e, reikia tam tikros skaičiaus kryptingų paslaugų, kurioms kurios atspindėtų pirmiausiai poreikiai ir kurios sukurtų papildomą vertę vartotojams ir atspindėtų jų tikrus poreikius. Aš e, prisimenu, kad komisijos narys Ansep, kai, dar, kai atvyko į klausimą, Jis sakė, nėra jokios priežasties, kodėl viešosios paslaugos negali būti elektroninės, nes tai sumažina sąnaudas, e, palengvina gyvenimą piliečiams ir užtikrina didesnį skaidrumą. Aš visiškai jam pritariu, bet kad užsitikrintume vartotojų visuomenės pasikeimą, jie taip pat turi žinoti, kad mes pasitikime savo sistemomis. Mes taip pat. Uh, neturime e, kalbėti apie tarpusavio saveikumą tų sistemų, kurios ir taip e, tarpusavyje yra saveikios ir taip pat neturėtume galvoti apie senasias technologijas ir sakyti, kad visi turi turėti būtent tokią sistemą. Nes tada ji bus e, saveiki. Aš nemanau, kad tai yra būtina mm kad tai atitiktų vartotojų interesus, nes kai kurios technologijos bus pasenusios. Taip pat reikia galvoti apie tinklavietės, kurios turi būti, kurio, kurio, kurioms turi būti užtikrintas tarpusavio saveikumas ir nustatyti prioritetus. Tai, ką sakė Eva Paranova dėl tinklo neutralumo, mes turime labai atsargiai apibrėžti tuos dalykus. Dabar taryba uh, E, nagrinėja tinklo neutralumo klausimą ir žiūrima į įvairius vartotojų tipus. Pavyzdžiui, e, internete veikia įvairūs vartotojai. Ir tie vartotojai skiriasi nuo tų, kurie naudojasi plačiajuošių ryšių. Mes e, taip pat turime pasižiūrėti JAV standartus Taigi atidžiai žiūrėkime, kaip apibriešime tinklo neutralumo klausimus ir neapsiribokime senąją technologiją. Keturiasdešimt pirmasis pakeitimas e, pranešė savo, kad ISATU programa e, turėtų numatyti kiekybiškai, kokybiškai įvertinamą naudą, e, sujungiant, susijęjant informacijos komunikacijų technologijas su e, vartotojų poreikiais, aš dar įrašyčiau sąnaudas mažesnės ar sutaupimą. O dabar Aldės atstovas. Dėkoju, pranešėjai kolegos, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Pranešimo projektas e, atneša pasiūlymui nemažai papildomos vertės labai svarbu, kad valstybės narės pagerintų prieigą prie internetinių viešųjų paslaugų. Jeigu norime, kad bendroji rinka čia veiktų, ISA 2 turėtų atnešti tarp valstybinę pridėtinę vertę. Vis daugiau verslo dirba kitose šalyse ir turi turėti galimybę elektroniškai susisiekti su valstybių narių administravimo įstaigomis. Čia Estija yra geras pavyzdys. Deja, elektroninės procedūros kitose valstybėse narėse yra vis dar sudėtingos, tai sukelia elektroninės kliūtis, kurios e, neleidžia piliečiams ir verslui veiksmingai naudotis viešuosiamis paslaugomis. E, Aš noriu paremti pakeitimus, e, kuriais siekiama ieškoti ateities sprendimų, kurie sugebėtų išlikti ir ateityje. Taip pat e, e, naudojant tarpusvės sudarimumo sprendimus, mes galėsime prisidėti prie piliečių ir verslo interesų sklaidos. Mes taip pat turime paremti ir komunikacijos strategiją. Turėtume taip pat rekomenduoti komisijai atsižvelgti į VMI specifinę situaciją. Dėkui. So, thank you for that. Uh, there's... Dėkoju. Iš GUE frakcijos nėra šešėlinių pranešėjų. Turime Juliją Reidą iš žaliųjų frakcijos. Kas norės dar kalbėti? Pone Kalas. Dėkoju. E, keletą papildomų pastabų, e, kadangi įtrės komitete dirbu su ISA programa. E, aš norėčiau akcentuoti informacijos atsklaidos kampanijos svarbą. Labai svarbu, kad ir verslas, ir piliečiai žinotų apie galimus e sprendimus. Labai svarbu, kad elektroninė visuomenė Europoje kuo greičiau įsitvirtintų, reikia skatinti, naudotis e, internetinėmis procedūromis, E, sakysime, užtikrinti, kad elektroniniai duomenys e, būtų registruojami tik tai vieną kartą. E, vieno karto principas yra ypač aktualus piliečiams. Tai reikštų, kad jie viešai administracijai savo informaciją turėtų patiekinėti tik vieną kartą. Tai taip pat sumažintų ir verslui administracinę naštą. E, galbūt galima būtų pagalvoti apie EU e, e, LISA agentūros kompetencijos srities išplėtimą. Galbūt galima būtų į tą kompetencijos sritį įtraukti ir muitinę, ir kitas sritis. Apskritai noriu dar kartą padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Dėkui. Dėkoju. Ar norėtų dar kas nors pasisakyti? Ar komisija norėtų kalbėti? Margarita Abikasis, ISA programos skyrius vedėja. Norėčiau grįžti prie keletos minčių, kurias minėjo gerbėmiai parlamento nariai. Pirmoji iš jų kuri kartuota keletą kartų, e, tai e, parama e, informacijos klaidos kampanijai. Reikia paminėti, kad biudžetas neleidžia labai didelių kampanijų piliečiams ir verslui renkti, tačiau mes numatome, kad parengsime tam tikras priemonės, kurias vėliau e, viešosios administracijos institucijos galėtų naudoti ne kartą ryšiuose su verslu ir piliečiais. Tai būtų tokio bendro pobūdžio priemonės, bet taip pat ir konkrečiose viešojo administravimo srityse. dar daugiau, e, kalbant apie e, mažų ir vidutinių įmonių įtraukimą. E, yra keletas būdų, kaip geriau galima būtų įtraukti jas į sąveiką su viešo administravimo įstaigomis. Labai svarbu neužmiršti, viešųjų pirkimų srities, tai, kad įmonės turėtų galėti galimybę pretenduoti į dalyvavimą tokiuose pirkimuose. Kitas dalykas e, susijęs su registrų e, funkcionavimu, sakysime, vieno karto principas Didelė dalim tai priklauso nuo tam tikrų praktikos bendruomenių, kurios būtų atviros visiems. Todėl, e, ko gero, daugiau reikėtų skatinti dalyvavimą vidutinių ir e, smulkių įmonių tose praktikos bendruomenėse. Trečiasis būdas, kaip geriau įtraukti VMI, ir tai jau yra numatyta ir ISA programoje taip pat jau egzistuoja, tai viešosios konsultacijos. Lygiai taip pat mes darėme, kuriant saveikavimo platformą. Ir rengiant specifikacijas E, visa tai e, buvo daroma pasiremiant viešosiamis konsultacijomis ir į tai bus atsižvelgta e, kaip į gerą metodą, tobulinant tas specifikacijas ir metodiką. Na ir dar vienas dalykas, kalbant apie pasisakymus, tai sprendimai, kurie atlaikytų ateities išbandymus. E, vienas iš būdų to pasiekti yra garantuoti tarpusavę saveikumą. E, jeigu užtikrinsite tarpusavę saveikumą, tai tada garantuosite taip pat, kad kiekvienas iš subjektų galės ir toliau savarankiškai e, e, formuluoti savo sprendimus e, ir neužsidarys vien tik tai savo administracijos e, teritorijoje. Tai yra vienas iš aspektų, kurį galbūt galima e, stiprinti įgyvendinant programą išvengti tam tikros saviizolacijos, užtikrinant, kad sprendimai išlaikys išbandymus ateitimi. Tad tiek aktualių minčių, kurias aš norėjau pasakyti. Dėkui. Ar Lisa Jakinsarė norėtų dar kartą kalbėti? Dėkoju. Labai trumpai. Visų pirma, ačiū už gerus ir konstruktyvius pasiūlymus. Grįžtant prie pirmojo pakeitimo, turbūt turime jį patikslinti. Mes čia turėtume kalbėti tik tai apie galimybę išlaikyti, jeigu iškiltų toks poreikis ateityje. Ši programa turėtų išlikti kiek galima lankstesnė, nes technologijos šioje srityje vystosi taip greitai, kad e, toks lankstumas yra labai svarbus. E, siekiant iš tikrųjų žvelgti į ateitį ir užtikrinti, kad sprendimai e, išliks tinkami ir ateityje. Dėkoju šešėliams pranešėjams už bendradarbiavimą. E, pakeitimus galima teikti iki kovo 31-osios. Tad e, labai dėkoju, turime pakankamai laiko. Dėkui. Taigi, 31 kovo terminas teikti pakeitimus. Ačiū. Na, o 6 ir 7 gegužės tada svarstysime tuos pakeitimus. Aš pati galbūt gegužės 7 būsiu užsieimusi. Ir ponė Stailer regis minėjo, kad ji bus užsiemusi tą dieną, tad jums, kolegė, gali tekti papirmininkauti. Paskutinis klausimas. E, mūsų darbo atvarkė ir noriu pasižiūrėti, ar tikrai yra šešėlinis socialistų pranešėjas. Pasikeisime vaidmenėmis, matau, dar kartą. Ačiū, kad kolegos pakeičia kolegas. Suprantu, kad Austrijos parlamento narių delegacija pas mus lankosi. Sveiki. Norėčiau pasakyti, kad ši savaitė yra keistoka Europos parlamente, nes paprastai e, komitetai dirba visą savaitę, o šią savaitę e, komitetai dirbs e, tik dvi dienas, o kita dalis savaitės taip vadinama žalia, kai nariai ir delegacijos išvyksta iš Europos į kitas šalis, kitus kraštus, dėl to kolegos vieni kitus pakeičia kalba e, e, vieni kitų vardu ir matote, koks puikus komandinis darbas, tiesiog pati geriausia tokio darbo iliustracija. Prieš jūsų akis džiaugiuosi galiausiai tai paaiškinti, o dabar kitas darbo tvarkės klausimas e, pokyčių Europos gynybos rinkose poveikis Europos gynybos ir saugumo pajėgumams nuomonės referente mūsų yra Ildiko Galpelts. Pranešimas e, saugumo ir gynybos pakomitetėje rengiamas savo iniciatyva. Ana Gomeš yra pranešėja. Taikoma 54 taisyklė, mūsų dalyvavimas rengiant šį pranešimą ir Jeigu neteisingai pasakysiu, sekretariatas mane pataisys, bet praeitie vidaus rinkos komitetas buvo pagrindinis komitetas e, nagrinėjant klausimus susijusius su viešaisiais pirkimais gynybos srityje. Ir per atenčius mėnesius tas e, dalykas taps vėl aktualus. Labai svarbu, kad mes prisimintume E, šią kompetenciją viešųjų pirkimų srityje ir e, e, taip pat labai gerai, kad sėdės saugumo ir gynybos pakomitėtis neprėmė savo pranešimo, neįsiklausęs į mūsų nuomonę dėl mūsų kompetencijos srities pagal minėtą taisyklę. Dabar žodis nuomonės referentai. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė iš tiesų labai svarbu aiškiai kalbėti apie techninį kontekstą šio nuomonės e, projekto. Mes esame e, nepagrindinis komitetas, e, bet turime kompetenciją ir su Ana Gomeš dėl mūsų komiteto kompetencijos vedėme dėrybas. Mūsų komitetas atsakingas už viešuolius pirkimus gynybos srityje, taip pat e, rinkos e, fragmentacijos susiskaidimo klausimus. Ir tai atsispindi mūsų nuomonės projekte, kurį toj pat jums pristatysiu. Pranešimas rengiamas savo iniciatyvą. Jisai e, paremtas 2009 metų atitinkama direktyva, kuri valstybėse narėse jau yra įgyvendama, jinai perkelta. ES gynybos rinka turi e, reglamentavimo pagrindą ir pirmą kartą taikomos vidaus rinkos taisyklės šiam sektoriui, e, siekiant užtikrinti sąžininką konkurenciją ir paskatinti konkurenciją. Mes taip pat turime e, suvokti, kad gynyba buvo ir išlieka labai specifinė rinka. Ir tai susijęs su nacionalinėmis kompetencijomis, susiskaidimas išlikęs šioje srityje. Ir e, dabar įgyvendama direktyva Taip pat svarbu e, pasakyti, kad mažinant biudžeto finansavimą mes turime taupyti išteklius ir turimus išteklius e, naudoti taupiai. E, aš siūlau, pavyzdžiui, savo projekte nuomonės sutelkti poreikius. Tai būtų veiksmingas būdas dirbti Direktyva yra numatytos atitinkamos nuostatos susijusios su viešųjų pirkimų institucijomis nacionalinėmis, kurios leidžia valstybėms narėms e, įgyvendinti bendras e, viešųjų e, pirkimų programas kelioms šalims. Norėčiau taip pat akcentuoti, kad valstybės narės turėtų siekti, kaip galima geriau įgyvendinti tas nuostatas ir taikyti masto ekonomijos principus kaip galima dažniau. Tokiu būdu būtų galima e, pasinaudoti bendradarbiavimu ir pasiekti geresnių rezultatų šioje srityje. Taip pat e, labai svarbu e, pažymėti, kad direktyva nekalba apie atskiras sutartis Tai yra e, direktyva skirta bendradarbiavimo programoms labiau. Jos skirtos veiksmingumui užtikrinti ir dvišaliai pirkimai ar pirkimai e, numatomi pagal tarptautinės e, prievolės yra traktuojami kaip išimtis, tačiau nors jie yra ir teisėti, ir teisingi, jie trukdo gyvendinti direktyvą ir gali iškraipyti vienodų sąlygų taikymą vidaus rinkoje. Reikia užtikrinti, kad išimtys būtų interpretuojamos labai griežtai ir nebūtų jomis piknaudžiaujama, norint apeiti direktyvos nuostatas. tam, kad e, būtų galima toliau plėtoti e, vidaus rinką gynybos srityje ir užtikrinti vienodas e, sąlygas visiems tiekiems Europoje, mes turime mm, kovoti su nesažininga e, diskriminacinė praktika, kuri yra įsišaknyjusi ir rinkos iškraipimais reikia atsisakyti diskriminuojančių nuostatų, kurios prieštarauja direktyvos dvasiai ir nėra naudingos vidaus rinkai. Taip pat svarbu, kad taryba šį klausimą įtrauktų į darbo tvarkę ir jau taip ir yra padaryta, vadovų taryba svarstys e, gynybos klausimus Ir taip pat e, svarbu, kad būtų naudojamos novatoriškos priemonės e, vykdant viešosius pirkimus saugumo srityje. Aš taip pat norėčiau pastebėti, jog taisyklės e, e, susijęs su e, neskaidrumo išgyventimu turėtų būti geriau taikomos ir valstybės pagalba turėtų būti kontroliuojama tam, kad būtų užtikrintas teisingumas, sažiningumas. Taip pat reikėtų veiksmingiau naudoti viešasias lėšas e, viešuosiuose pirkimuose. Apskritai, mūsų pirmasis tikslas turėtų būti užtikrinti patikimą teisinį pagrindą kuris turėtų būti pritaikytas e, prie valstybių narių poreikių ir taip pat e, reikėtų galvoti apie ES pramonės politiką. Tikiuosi, kad šie tikslai atsispindės mano pranešimo projekte ir dabar e, išklausysiu šešėlinių pranešėjų nuomonių, kolegų pastebėjimų ir klausimų. Ačiū. Um, so Olga Shanlova is standing in for Sergio Gutierrez. Vietoj pono Gutierrez Prieto turime kitą kolegę, ponę Senhalovą. Taip, dėkoju, pirmininkė, ponas Seržė Gutierės Prieto negali šiandien dalyvauti, yra keltas pastabų, aš jo vardu jas perskaitysiu. Ekonominės krizės poveikis e, gynybos biudžetui daro nemenka poveikį. Reikia geriau e, koordinuoti nacionalinius gynybos biudžetus, kad galima būtų išvengti rinkos iškraipimų ir e, konkurencijos sumažėjimo. 2009 e, metų E, direktyva dėl pirkimo centrų turi būti naudojama efektyviau. Tas pats pasakytina ir apie atitinkamus dokumentus, kuris e, reglamentuojama, reglamentuojama VMI veikla. E, gynybos tiekimo grandinėje VMI turi būti sudarytos tinkamos sąlygos. Reikia taip pat užtikrinti tinkamą sertifikavimo naudojimą. Tai svarbu e, skatinant ES gynybos technologinę bazę, e, siekiant užtikrinti pajėgumus bendrajai saugumo ir gynybos politikai paremti. Dėl gynybos biudžeto sumažėjimo gynybos e, pramonėje Europoje stebimas e, e, sutarčių skaičiaus sumažėjimas. Dėkui. Dan, you standing in for David. Thank you, Dan Dalton. Thank you. Ponas Daltonas. Dėkoju, pirmininkė. Svarbiausia problema, žinoma, kad valstybės narės nepakankamai išleidžia biudžetui, tai blogai ir mūsų saugumui, ir gynybos pramoniai. Bet kalbant apie konkrečią nuomonę, labai svarbu pabrėžti, kad būtina tinkamai gynybos sektoriuje taikyti ES viešųjų pirkimų teisės aktus, pranešėjo tai akcentavo. E, turiu vieną e, konkrečią konkrečią pastabą dėl e, penktojo punkto. E, mūsų frakcija ne e, pritartų pasiūlymui visiškai atsakyti kompensuojamųjų atidėjimų. Toliau komisija yra raginama imtis priemonių, jeigu to būtų būtina E, mums kyla klausimas, e, ką reiškia tos papildomos priemonės. Ir antra, tai yra nacionalinės kompetencijos rytis. Dešimtame punkte reikalaujama, kad komisija e, parengtų žalėją knygą dėl išteklių kontrolės. Mums tai nepriimtina, atrodo, kad komisija siekia papildomų galių kontroliuoti valstybių narių e, gynybinius išteklius. Galbūt reikia europinio požiūrio, bet e, reikia užtikrinti ir tinkamą europinę autonomiją gynybos ir saugumo srityje. E, mus tai labai neramina, lygiai kaip ir komisijos pirmininko užuominos apie Europos armijos sukūrimą. Mes e, kovosime prieš šį pasiūlymą, kiek tik tai galėsime, tai e, kenkia NATO ir e, saugumui apskritai. Taigi, kalbant apie gynybinius pirkimus, bet koks pasiūlymas, kuris leistų riboti valstybių narių kompetenciją šitoje srityje mums bus visiškai nepriimtinas. Dėkui. Tiesi Šarantseva. Yes, here I am again. <laughs> Thank Dita Harantsova. Dėkoju pranešėjai už parengtą nuomonę. E, bendrai tekstas yra priimtinas, bet galbūt atsargiau turime kalbėti šią temą. Aš e, matau, kad e, pranešėja ragina sukurti bendrąją rinką gynybos e, pramonės rytyje. Ne, bet e, turime atsižvelgti taip pat ir į šios rinkos specifiškumą, kuri yra susijusi, kuris yra susijęs su valstybių narių saugumo ir gynybos interesais. Aiškiai matome, kad siekime kurti vieningą gynybos rinką, siekiant pasinaudoti masto ekonomikos privalumais, tačiau mes turime gerbti e, valstybių narių nacionalinės suverenės e, gynybos politikas, e, kai kiekviena valstybė narė išlaiko savo nepriklausomybę. Karinių pajėgų srityje dėl 11 pakeitimo Aš galiu įsivaizduoti, kad e, gali būti e, pasiūlymų keisti egzistuojančius teisės aktus, e, norint geriau atsižvelgti į šios ryties jautrumą ir užtikrinti iš kitos pusės vienodas algas visiems. E, naujieji teisės aktai, jeigu e, tokie būtų, visų pirma, turėtų būti skirti esančių trūkumų pašalinimui, kompensuojimui atidėjimų pasiūlymui. Aš e, šiuo atveju turiu pasakyti, kad Čekijos atveju tai suvaidino teigiamą vaidmenį tame tarpe leido e, padėti mažiau išsivyšiusiems regionams. Manyčiau, kad rimtai šį klausimą turėtume toliau analizuoti. Pritarčiau pranešėjos pasiūlymui dėl e, subrangovų ir VMI įtraukimo. E, suteikiant jiems geresnę prieigą prie gynybos rinkos. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai. Dėkui. So I have a green shadow, which is Igor Soltes. Žaliųjų frakcijos vardu Igor Soltes. Ne. Tada savo vardu keletą minčių norėčiau pasakyti. E, dėkoju už e, rekomendacijas, kaip mes galėsime sustiprinti bendrą gynybos rinką ir e, prisidėti prie veiksmingesnių viešųjų pirkimų. Tai gerai ir mokesčių mokėtojams, ir mūsų karinėms pajėgoms bet e, pritarčiau tam, ką sakė kai kurie kiti kolegos, kad e, šios sektoriaus jautrius e, jautrumo elementai, kurie yra susijęs su valstybių narių kompetencijos sritimi. Ir jūsų argumentai penktam, ketvirtame punkte e, neturėtų reikšti, kad e, mes turėtume daryti per nelik daug išimčių. E, galbūt galima būtų galvoti apie viršutinės ribos pasiūlymą. Ir galbūt reikėtų atsižvelgti į tai, ką sakė pona Harantsovą ir e, susijęti komisijos teisėkuros pasiūlymus su e, įgyvenimo ataskaitų rekomendacijomis. E, e galbūt e, e, perredaguojant e, tokius teisės aktus e, ir galima būtų stengtis mažinti penelik didelę biurokratiją. Tačiau e, prieš teikiant tokius pasiūlymus e, reikėtų atlikti labai, labai gerą analizę. Ar, ar komisija norėtų pakomentuoti? Komisijos atstovų neturime. Vėlgi pakartosiu tai, ką sakiau pradžioje. Jeigu norime išlaikyti savo kompetencijas, turime labai jautriai žiūrėti į gynybos klausimus ir turime neužmiršti, kad reikia daryti išimtis, kuomet kalbama apie nacionalinės problemas. Pane Velpelts. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau visiems padėkoti už išsakytas mintis, pasiūlymus, kaip sakiau pradžioje. Mūsų kompetencija šioje srityje nėra labai plati, labai nedaug turime veikimo laisvės, bet turime pasinaudoti turim, turimomis galimybėmis E, pirmiausiai galvodami apie bendrąją rinką. Aš visiškai pritariu šešėliniams pranešėms. E, šis sektorius labai specifinis, e, jautrus ir nacionalinis suverenumas turi išlikti, nacionalinė kompetencija turi būti pagrindinė ir niekas tikriausiai tam neprieštaraus kaip ir aš. E, mes nenorime peržengti e, tų e, suverenumo ribų. Dėkoju socialistų atstovams, dėkoju už mintis dėl prioritetų, prioritetų mokslinio tyrimų srityje mažų ir vidutinių įmonių įtraukimą. Tai atsispindės, atsispindi mano pranešimo projekte. Taip pat išimčių laipsnišką atsisakymą sutinku, kad formuluotė turėtų būti peržiūrėta aštuntame punkte. E, pirmoji e, sakinio dalis e, yra svarbiausia. Dešimtame punkte kalbu apie žalėją knygą. Galbūt atėjo laikas pagalvoti apie žalėją knygą, bet taip pat nepamiršti suverenumo klausimų. Manau, kad turėtume pasinaudoti egzistuojančiomis galimybėmis dėl įgyvendinimo ataskaitos ir teisėkuros pasiūlymų. Tai yra tarsi pamastymai ateičiai. Mes e, turėtume galvoti paprasčiausia apie tai, kokie gali būti e, tolesni etapai. Ta norėjau pasakyti. Dėkoju už pasiūlymus. Rytoj surinksime šešilinių pranešėjų susitikimą. Turėsime laiko ir daug galimybių pasikeisti nuomonėmis ir pagalvoti apie kompromisus. Ačiū. Dėkoju. Terminas e, pakeitimus kovo 31. Pakeitimus svarstysime balandžio 20 dieną. Ir komitete juos patvirtinsime balandžio 23-ąją. Visiems labai ačiū. Posėdis rytinis baigiamas, o po piet 15 val. keisimės nuomonėmis su uh, komisijos narė Jūrova ir kalbėsime be kitų dalykų apie vartotojų reikalus.